Dabar, ponė Morgerinį, jums žodis apibendrinimui. Thank you very much, uh, Mr. Chair. I, uh, I don't have... I apologize. I... Ačiū, pirmininkė. Kiek supratau, buvau vienintelė iš uh, paskurtųjų komisarų, kuri uh, nepateikė jokios rašytinės kalbos, nei jums, nei vertėjams. Taigi įsivaizduokite, kad ir neturiu pasirašysi jokios baigiamosios kalbos. Kalbėsiu labai trumpai. Tiesiog norėčiau jums visiems kuo nuoširdžiausiai padėkoti už buvimą su manimi šias tris valandas. Man tikrai buvo labai brangu šis laikas praleistas kartu. Uh, Jis man tikrai labai pravers, rengiantis būsimam darbui, jeigu jūs mano kandidatūrai e, pritarsite. Tikrai buvo labai malonu, e, džiugu, kad pakalbėjome apie tai, kas jums labiausiai rūpi, kokie yra jūsų prioritetai. Supratau, kad ateityje e, turime didžiulį bendradarbiavimo potencialą. Niekas nesitiravo, kokius ryšius palaikysiu su šiuo komitetu ir Europos parlamentu, tai aš pasinaudodama progą ir tarsiu keletą žodžių. Uh, Aš apie tai jau užsiminiau e, savo atsakymuose į klausimino klausimus. Tikrai norėčiau, kad e, mes bendradarbiautumėm. Svarbu, kad e, mes sustiktumėm ir Svarbu, kad vyktų mūsų susitikimai prieš užsienio e, reikalų ministrų tarybas ir po jų. Aišku, kiekviena institucijai tenka skirtingas vaidmuo, bet aš labai džiaugčiausi, jeigu e, prieš užsienio reikalų ministrų tarybą su jumis galėčiau e, pasikonsultuoti, išgirsti jūsų uh, nuomonės, taip pat reikėtų susitikimų ir techninių lygmenių, galbūt e, sekretorių lygmenių dėl primtų sprendimų. Aš žinau, kad jūs esate susirūpinę dėl to, ar gausite visą reikalingą informaciją. Manau, kad rasime tinkamą pragmatinį struktūrizuotą sprendimą. Žinau, kad e, kai kam kilo abejonių ir dėl, dėl pavaduotojų sistemos. Mano požiūris yra štai koks. Konsultuosios ne tik su komisaru Han, bet ir su kitais komisarais, prašysiu jų mane pavaduoti e, pagal atitinkamus svarstomus klausimus. Kaip jau sakiau, mes ketiname bendradarbiauti ir tikrai remsime įvairias parlamentinės diplomatijos iniciatyvas. Aš jau esu tai dariusi praeitie. Ir taip pat, jeigu būsiu paskirta e, vyriausiai galiotinė, norėčiau, kad mes kart, visi kartu dalyvautumėm procese tam, kad kiek manoma daugiau pasiektume. tikrai labai svarbu keistis nuomonėmis ir su delegacijų vadovais, ypatingai įsigaliotiniais. Norėčiau, kad būtų užtikrintas ryšys tarp mūsų. Taip pat norėčiau, kad būtų rastas struktūrizuotas bendradarbiavimo būdas. Kaip jau sakiau pradžioje, ES išorės veiksmų tarnyba turėtų palaikyti glaudžius ryšius su Europos parlamentu. Baigdama noriu pasakyti štai ką. Šio vakaro diskusija parodė, kad manęs laukia tikrai didžiuliai iššūkiai. Kaip jau sakiau anksčiau, po to, kai taryba e, rūpiučio pabaigoje priemė sprendimą, aš supratau, kad iššūkiai yra didžiuliai ir kiekvieną dieną aš suprantu, kad tie iššūkiai yra dar didesni, negu kad aš tikėjausi. Bet vis dėlto turime penkerius metus. jūs su mumis siejate didžiulius lūkesčius, aišku, paskui jos gal ir sumažės, bent bent jau pradžioje tikimės didelių lūkesčių. Noriu pabrėžti komandinio darbo svarbą. Komandinėme darbe turėtų dalyvauti visa Europinė bendruomenė. Reikėtų rasti tinkamus gerus darbo metodus ir pademonstruoti e, politinę valią Taip galėsime siekti spręsti tos klausimus, kurie buvo paminėti šį vakarą. Tikrai tikiuosi bendradarbiavimo su jumis ir paramos iš jūsų pusės. Tai nėra prievalė, tai yra politinis susidomėjimas, politiniai interesai ir kiekvienas žodis, kurį aš ištariau šiandien vakare, yra tikrai giliai išjaustas ir teisingas. Frau Mogherini, Kolleginnen und Kollegen. Pone Magerinė, kolegos ir kolegės, labai ačiū visiems. Išgirdome šio vakaro atsakymus. Labai ačiū už tuos atsakymus, kuriuos gavome prieš tai raštu. Iš tikrųjų, svarbu, kad vyktų bendradarbiavimas tarp jūsų ir šio parlamento, kad tas bendradarbiavimas pagerėtų. Svarbu, kad e, Europos parlamentas e, turėtų ir tam tikras kontrolės galimybės, e, kad su juo būtų ex ante konsultuojamasi prieš sudarant svarbius sustarimus. Tam taip pat svarbu, kad būtų keičiamas informacija. Apie tai šį vakarą buvo kalbėta. Buvo iškelta klausimų ir dėl išorinių veiksmų tarnybos struktūros, tai irgi labai aktualūs klausimai. Taip pat e, buvo kalbėta apie įvairius sustarimus, pavyzdžiui, TTIP, taip pat ir apie pasiek, jau pasiektų susitarimų įgyvendinimą. Taip pat buvo paminėtas vadinamasis e, trijų trečdalių sprendimas. Buvo keltas ir pasiūstų paskirtų nacionalinių atstovų arba specialiųjų įgaliotinių klausimas. Buvo kalbėta apie tai, kaip reikėtų valdyti krizės. Uh, Aš manau, kad svarbu siekti sinergijos efekto tarp komisijos išorės veiksmų tarnybos, tarybos ir Europos parlamento. Sinergijos efekto dėka mes turėtumėm e, sustiprinti komandinę bendradarbiavimo dvasę tarp visų ES institucijų. Tai yra tikrai svarbus žingsnis. Aš norėčiau Jums padėkoti ir už tai, kad Jūs atsakėte į visus pateiktus klausimus. Iš tikrųjų, ateitie reikės spręsti su biudžetu susijusius klausimus, taip pat ir finansinį reglamentavimą. mūsų turimos lėšos turėtų būti panaudojamas kiek įmanoma prasmingiau ir veiksmingiau, su kiek įmanoma mažiau biurokratinių kliučių. Labai ačiū Jums už tai, kad Jūs atsakėte į mūsų klausimus. Dabar mes Jums turėtumėm pateikti atsakymą. Aš tikiuosi, kad tarp mūsų išsivystys bendradarbiavimas ir tikiuosi, kad tvyraus tikrai puikiai bendradarbiavimo dvasia. Rytoj ryte 9 valandą įvyks išplėstinis biuro posėdis ir ten mes kursime laišką, kuriame turėtumėm e, aprašyti jūsų įvertinimą. Taigi dar kartą ačiū už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus. Gero vakaro visiems.